Kolegos, prašau jūsų dėmesio, pradėsime darbą. Kalbėsime apie eurą. Pone Janku, prašom, žodis jums. E, sveiki, bičiuliai, kolegos. Mums labai malonu e, matyti jūs šiandieną ir man džiaugu, kad galiu kartu su ponu Gualtieri pirmininkauti šiai sesijai. E, norėčiau tarti keletą žodžių jums, kad pradėtume kurti pagrindą mūsų šios dienos diskusijoms. E, ši sesija skirta Euro 20-mečiui, kalbėsime apie ateitį. Esame labai dėkingi visiems uh, E, svečiams, kurie padarys pagrindinius pranešimus. E, ponas Senteno, Eurogrupės vadovas pas mus atvyko, ponas Degvindos, e, Europos Centrinio banko vicepirmininkas, Pierre Moskovisi, Europos komisijos narys atsakingas už ekonominius, finansinius klausimus, mokesčius, muitinės reikalus. Jūs esate visi labai svarbus veikėjai E, ir dėkuoju, kad atvykote apkalbėti apie labai aktualius politinių požiūrių klausimus. Prieš e, suteikdamas žodį mūsų svečiams e, keletą logistikos pranešimų padarysiu. Norėčiau pirmiausiai paaiškinti, kaip bus galima kalbėti šiandieną. Pirmiausiai noriu pasakyti, kad kaip visada sieksime užtikrinti, kad kaip galime daugiau dalyvių galėtų išsakyti savo nuomonę. Laiko dėja tam neturime daug. Ir uh, noriu paaiškinti, kad po įžanginių pasisakinimų tikriausiai negalėsime suteikti žodžio visiems norintiems kalbėti šiandieną. Dėl to labai paprašyčiau jūsų kalbėti neilgiau kaip dvi ar tris minutės matysite laiką jūsų kalbėjimo švieslentėje, beje, kadangi e, gali diskusija susitęsti, tai galbūt reikės dar labiau sutrumpinti kalbėjimo laiką. E, prieš jūs ant stalų yra formos, užpildykite ir jas, jeigu norite pasakyti, ir įteikite salės prižiūrėtojams. Korteles turi užpildyti tiek Europos parlamento nariai, tiek nacionalinių parlamentų atstovai. Mes pabandysime padalyti kalbėjimo laiką pagal tokią formulę. Du nacionalinių parlamento atstovai, po to vienas Europos parlamento narys. Ir dar kartą pasakysiu, jeigu reikės, mes galbūt tą formulę pakoreguosime diskusijų metu. Dabar norėčiau sujungti vakarykštės diskusijas ir šios dienos e, darbus. Noriu pakviesti Jūs kalbėti tiesiai, atvirai apie mūsų požiūrius. Mes turime išsiaiškinti tarpusavyje tai, koks turėtų būti makroekonominis požiūris, atsirado naujos institucijos, e, naujas generalinis direktorius, nauji ministrai, naujas priemonių planas, programa reformų. Visos valstybės narės turi programas skirtas investicijoms, moksliniams tyrimams, inovacijoms, žmogiškiam kapitalui plėtoti. Vakar pastebėjome, kad e, kalbame apie bendrą rinką Bet taip pat yra valstybių narių, kurios e, tarsi e, linkusios sudaryti dvi šalių sutarimus ir nuo to nukenčia kainos. Taip pat e, vakar pastebėjome, kad dirbančiųjų tarsi padaugėjo, bet darbo laiko sumažėjo ir kokybė darbo yra prastesnė. Galima sakyti, kad yra taip pat sudėtinga kovoti su sukčiavimu, mokesčių slėpimu ir vengimu, e, pinigų plovimu. Europos Sąjunga yra praradusi šimtus milijardų eurų dėl to. Vakar taip pat kalbėjome apie tai, kad yra sudėtinga sukurti bankų garantijų mechanizmą. Mūsų laukia labai daug įvairių klausimų kviesiu jūs e, išsakyti savo nuomonės, savo pastebėjimus, kad mes galėtume galiausiai užsitikrinti paramą būtinoms reformoms ES lygmenių. O dabar suteiksiu žodį ponui Gualtieri, e, kuris pristatys svečius pagrindinius kalbėtojus. Dėkoju. Manau, kad šiandieną galėtume ir e, prisiminti šventinį įvykį, kalbu apie Euro 20 metį, tai yra ne tik šventė, bet ir galimybė įvertinti mūsų darbus ir pagalvoti apie tai, ką e, galime padaryti ateityje. Labai džiugu, kad tokie garbus kalbėtojai pas mus šiandien atvyko. E, ačiū Jums visiems, kad atvykote ir tikrai manau, kad diskusija bus gyva, įdomi. Pirmasis kalbėtojas ponas Mario Činteno, kuris vadovauja Eurogrupiai. Prašom, skiriu Jums 10 minučių. Prašom, žodis Jums. Labas rytas, ačiū pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, nacionalinių parlamentų atstovai, Europos Centrinio banko vicepirmininkė, komisijos nariai, ponios ir ponai. Man labai malonu šiandieną sustikti su jumis, nes minime euro 20-asias metnės ir taip pat norėsiu pakalbėti apie jo ateitį. Jau antrą kartą dalyvauju sustikime su nacionaliniais parlamentais, labai vertinu tokią iniciatyvą ir keitimasi nuomonėmis. Ekonominės ir mokesčių politikos e, koordinavimas ES yra e, susijęs su europinėmis diskusijomis. Šiandieną Europa yra ne tik Europos tapatybės simbolis, bet taip pat e, euras yra didžia, antra pagal dydį pasaulio valiuta. Parama piliečių mūsų valiutai yra did, labai didelė ir ne visuomet per pastarosius 20 metų buvo labai lengva užtikrinti tą paramą. E, E, finansinės e, valstybės skolos krizė buvo išbandymas eurui. Taip pat matėme, kad buvo padaryta politinių klaidų ir kad e, ekonominė ir pinigų sąjunga pačioje pradžioje nebuvo labai deramai kuriama. Paskui teko imtis ištingų veiksmų ir euras sustiprėjo. Bendroji valiuta šiandieną uh, labiau negu bet kada anksčiau yra tvirtas pamatas darbo vietų kūrimui, augimui užtikrinti. Mūsų užduotis yra užtikrinti, kad ekonominė ir pinigų sąjunga atitiktų rytojaus poreikius. Rytojos pasaulis yra toks, kai daugelis nusistovėjusių požiūrių sulauks e, įvairių klausimų mes e, turėtume e, suvokti, kad atsiranda daugiau neligybės, konkurencija pasaulyje labai stipri ir taip pat atsiranda vis daugiau politinės rizikos, populizmas stiprėja, e, e, žemas e, nedarbas, aukštas užimtumo lygis, kylantis atlyginimai, 22 ketvirčiai augimo nepertraukiamo. Uh, uh, ne vis, vis tik tai neužtikrina visuomenės pasitikėjimo ir mes turime e, klausti, kodėl taip yra. Žmonės turi galvoti pozityviai apie dabartį ir apie ateitį. Ką reikia daryti? Reikia uh, uh, koordinuoti veiksmus ir matome, kad e, mūsų tas bendras darbas davė rezultatų, nes per pasos dviejus metus pusantro procento augo ekonomika eurozonos valstybių, bet ne viskas padaryta. Dėl to mes turime nedalsdami dirbti toliau. Mes turime užtikrinti, kad mūsų ekonomika bus stipresnė, atsparesnė ir labiau įtraukiamojo pobūdžio. Įtraukiamasis pobūdis, tą lengva labai paaiškinti. Vidutiniškai ekonomika auga bet e, vidurkis gali būti apgaulingas. Jeigu pasižiūrėsime į e, žemesnę pajamų paskirstimo dalį, tai atrodo, kad ji yra nedidelė, nes vis auga atlyginimai ir ekonomika ir reikia nepamiršti tos labiausiai nukentėjusios dalies. Ir mes turime užtikrinti, kad daugelio nekeleto padėtis pagerės. Reikia konvergencijos tikro proceso. Visi piliečiai visose valstybėse narėse, kiekvienoje valstybėje narėje turi pajusti rezultatus. Ir mes turime pasinauti visais bendrosios valiutos privalumais. Daugiau žingsnių žengta teisinga linkme. Mes sukūrėme bankų sąjungą įkūrėme Europos stabilumo mechanizmą. Mes esame pagerinę politikos koordinavimą, taip pat esame patvirtinę visą eilę labai rimtų reformų nacionalinių lygmenių. Tai yra labai svarbus veiksmai, e, kuriais siekiama užtikrinti stabilumą, tačiau to nepakanka. Mes dar visko nepadarėme. Eurogrupė labai intensyviai dirba, siekdama gilinti ekonominę ir pinigų sąjungą. Šis darbas yra pagrindas e, susitarimui pasiektam Eurogrupės vadovų sutikime pernai gruodžio mėnesį. Tai yra susijęs su Europos e, stabilo mechanizmu ir e, e, priemonė bendrajam pertvarkos fondui. E, taip pat lyderiai sutarė kurti biudžeto priemonę konvergencijai ir konkurencingumui eurozonos skatinti. Eurogrupė gavo įgaliojimus dirbti toliau ir užtikrinti rezultatus iki šių metų birželio mėnesio. Per ateinančią savaitęs ir mėnesius mes dirbsime siekdami įvykdyti tris užduotis. Pirmiausia, pakeitimus rengsime sutarčiai dėl Europos stabilumo mechanizmo. Antras dalykas, e, sieksime pažangos keliuose e, ekonominės ir pinigų sąjungos ateise, pirmiausia, indėlių draudimo sistemos ir svarbiausias dalykas - likvidumo ir pertvaros klausimas. Ir dar vienas dalykas - eurozonos biudžeto priemonės kūrimas. Tai reiškia, kad uh, euro istorijoje mūsų laukia didžiuliai pokyčiai. Mes turime visi tai suvokti ir aš esu tikras, kad ta priemonė sudarys labai svarbę ateities dalį. Gruodžio mėnesį vadovai vienbalsiai sutarė kurti šią priemonę. Ir uh, Taip atsitiko todėl, kad visi supranta, jog mūsų valiuta vis dar turi trūkumų. Bendra pinigų politika turi būti baigta kurti su specialia biudžeto priemonė. Tai reiškia, kad eurozonos biudžeto priemonė bus papildoma prie priemonių, kurios numatytos visoms valstybėms narėms ir e, tas priemonės pateisina mūsų bendroji politika. Kitaip kalbant, mes nekalbame apie kosmetinę pertvarką ES biudžeto priemonių. Mes nenorime daugiametės finansinės programos e, suskaidyti dvi dalis vienos biudžeto eilutės eurozonai, e, kitos ne eurozonos valstybėms. Mes norime specialios priemonės eurozonai. Ši priemonė turi sukurti papildomą vertę turimoms priemonėms ir praktiškai gyvendinama eurozonoje. Tai paskatins, tikimės, likusias valstybės narės e, spartinti reformas ir prisijungti prie bendrosios valiutos. Šis procesas e, sulauks mūsų techninės ir finansinės paramos. Papildoma vertė priemonės e, leis mums užtik, siekti dviejų tikslų - konvergencijos ir konkurencingumo. Noriu paaiškinti, kodėl e, mes esame tikri dėl to. E, konvergencija gyvenimo standartų yra vienas iš Europos integracijos svarbiausių pažadų. Eurozonai tai turi ir papildomos svarbos. E, dideli skirtumai ar e, ekonominis disbalansas valstybėse narėse neigiamai veikia kitas eurozonos valstybės narės. Krize parodė, kad persikėlimo efektas yra labai didelis. Ir institucinės struktūros, verslo ciklai, kuo bus panašesni valstybėse narėse priklausančiai eurozonai, tuo geriau mums seksi. Taip pat mes e, iš euronarystės dausime e, daugiau e, naudos, jeigu turėsime suderintas priemonės. Konkurencingumas. Jis labai svarbus tam, kad technologinių pokyčių ir globalizacijos iššūkius atremtų valstybės narės. Eurozonos valstybės narės neturi valiutos kurso mechanizmo ir dėl to turi netiek daug priemonių ir, e, ir lėtesnės priemonės skatinti konkurencingumui. Eurozonos valstybės narės turi užtikrinti aukštesnius konvergencijos ir konkurencingumo e, standartus negu kitos valstybės narės. Ir dėl to e, taps ta biudžeto priemonė labai svarbi. Ir mes dabar turime ieškoti klaus, atsakymų klausimą, kaip ta priemonė prisidės prie konvergencijos ir konkurencingumo eurozonoje. Euros, ES biudžete, pirmiausia, daugiametinėje programoje yra priemonės, kurios skirtos tam tikriems e, tikslams siekti, bet tos priemonės turėtų būti papildomos mūsų turimoms priemonėms. Ta priemonė. Mes e, turėsime kole, galimybę kolektyviai remti reformas, greitai perskaityti išteklius tiek kapitalo, tiek darbo visoje eurozonoje. Finansinės paskatos galėtų leisti mums padėti kompensuoti sąnaudas, siema su struktūrinėmis reformis, pavyzdžiui, darbo rinkos reforma ir e, spręsti globalizacijos e, problemas. Taip pat bus pratyti prasminga papildyti kolektyviai investicijas, pirmiausia viešasias investicijas, kad sustiprintume šalių augimo potencialą ir eurozonos augimo potencialą apskritai. Investicijos gali būti nukreiptos į svarbiausias rytis, kaip kad moksliniai tyrimai, inovacijos plėtra, aukštasis mokslas, infrastruktūra kryptingos investicijos prisidės prie didesnių ekonomikos pajėgumų gaminti ir priderins kiekvieną ekonomiką ir visą sistemą. E, e, Užtikrins jų atsparumą šokams ir taip pat e, nacionalinių lygmenių e, valstybės narės turės įgyventi šias programas, reformas ir jos bus atsakingos už tai turės laikytis e, apdairių, apdairumo principų jas įgyvendinamos. Mes taip pat žiūrime į e, priemonės finansavimo klausimą. Kilo susirūpinimas dėl e, finansavimo šaltinių, pirmiausia dėl priemonės dydžio. Aš uh, uh, tikiuosi daug naujienų per ateinančius mėnesius. Kai kas sako, kad tai priemonė per nelik didelė, kiti sako per maža ir nebus veiksminga. Aš dėl to mm, nesu labai susirūpinęs. E, lėšos e, skirtos Europos zonai. Kiek jų bus, aišku, tai yra svarbu. Ir ar tai suvaržys mūsų galimybėms veikti. Tai nėra patys svarbiausi dalykai. Mes turime užtikrinti, kad tai priemonė būtų svarbi. Mes turime kaip galime veiksmingiau ją naudoti ir užtikrinti, kad ji mums leis išjudinti konkursą sanglaudos konvergencijos variklį. Taip pat mes turime pasimokyti iš savo patirties. Ilgalaikėje perspektyvoje ta priemonė bus tokia, e, kokią mes ją sukursime. Ir tikrai ji bus svarbi. Dabar paskutinis mūsų darbo aspektas - valdysena. Priemonės valdymo procesas nesulaukė tokio dėmesio, kaip kad turėtų. E, E, ši priemonė e, leis lankščiai veikti ir reaguoti į poreikius eurozonos. Jis sus, taip pat ta priemonė yra susijęta su Europos semestru fiskaliniu derinimu ir ekonominiu. Ir e, reikia kalbėti apie tai, kaip ta priemonė bus naudojama ir mums reikia gairių iš lyderių. Gruodžio mėnesį mūsų vadovai pasakė, kad reikės taigi tam tikrus kriterijus ir strateginės gairės skirtas valstybėms narėms. Ir taip pat reikės e, sukurti gerą struktūrą, teisinių požiūrių, struktūrinių požiūrių, uh, kad būtų galima e, priimti gerus sprendimus dėl išlaidų ir finansavimo. Aš to įbaigsiu, sako kalbėtojas. Dabar keletas žodžių apie patį procesą. Eurogrupė parengs e, susitarimą dėl šios priemonės bruožų iki birželio mėnesio, tada prasidės teisėkuros procesas. Aš žinau, kad Europos parlamentas e, jau dirba fiskalinių pajėgumų eurozonos paskutiniais metais srityje ir aš laukiu jūsų pasiūlymų. Paskui mes visi kartu apsispręsime, kaip turėtų atrodyti galutinai mūsų ta priemonė. Ir mielai pasikeisiu nuomonėmis su jumis šiuo klausimu. Labai atsiprašau, kad e, šiek tiek uh, e, užtėsiau savo pasisakymą, bet noriu pasakyti dar, kad šiais metais uh, daug kas keisis ES politinėme žemėlapyje. Uh, E, ekonomika gali sulėtėti, taip pat atsiras kiti pavojai ir dėl to reikės imtis politinių sprendimų. Aš tikiuosi, kad mes išlaikysime reformas ES ir nacionalinių lygmenių ir taip pat tikiuosi, kad mes sugebėsime atremti visus iššūkius. E, ir e, biudžeto priemonė eurozonai yra vienas iš mūsų sprendimų pavyzdžių. Prieš keletą metų buvo sunku tai įsivaizduoti, o dabar jau kalbame apie tos priemonės detalės. Ir tai rodo, kad mes esame e, ryštingai nusteikę veikti e, eurosityje ir mes norime, kad ta istorija, e, kuris siekta klestėjimui visiems užtikrinti, bus tikrai sėkminga. Ačiū visiems. Uh, Dėkuoju, labai turiningas pasisakymas. Jūs pakomentavote visus jautrius e, aktualius aspektus. Aišku, kalbant apie konkurencingumą, pavyzdžiui, tai mums reikia tam tikrų priemonių ir reikia sutarimo šituo klausimu. Tas e, sutarimas reikalingas tam, kad e, spręstume disbalansų klausimą, pragyvenimo lygio klausimą. Ir aišku, tie, tos priemonės yra skirtos bankams. Todėl kitas kalbėtojas yra ponas Luis de Guindos, Europos centrinio banko vicepirmininkas. Prašome, žodis jums. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmininkė Roberto Gualtieri. Pone Moskovičiai, pone Mario Centeno, gerbiami ponės ir ponai Visų pirma, norėčiau padėkoti Europos parlamentui ir Rumunijos parlamentui už galimybę kartu pamastyti apie pirmosius du dešimtmečius euro egzistavimą ir apie tai, kas mūsų laukia ateityje. Tie du dešimtmečiai iš tikrųjų buvo pakankamai specifiniai, buvo didžiulė finansinė krizė, dėl kurios e, praktiškai visur pasaulyje nukentėjo ekonomikos rodikliai, Taip pat e, e, valstybės įsiskolinimo krizė, kuri eurozonoje iš tikrųjų sukėlė egzistencinę krizę. Tačiau e, nepaisant mūsų pažangos padarytos iki tol finansinio integravimo srityje, ta pažanga buvo neutralizuota, nes ekonominės ir pinigų sąjungos sukūrimas nebuvo užbaigtas. Vis dėlto mūsų pastangų dėka mes susidarojame su ta egzistencinė krize ir e, makroekonominiai disbalansai buvo sureguliuoti, e, įsiskolinimo problemos e, išspręstos, fiskalinio deficito problemos taip pat aišku. E, Europos centrinio banko priemonių dėka pagerėjo padėtis e, darbo vietų kūrimo požiūrių bei e, darbo rinkos e, platmėje. Parlamentas, aišku, vaidina labai, parlamentai vaidina labai svarbu vaidmenį euro zonoje. Mes turime e, užtikrinti dar didesnį vaidmenį šiame kontekste. Pagal liberalių demokratijų principus. Mes remiamės tam tikrais principais, laisvėmis ir siekiame ginti tas laisvės, taip pat uh, užkirsti kelią piknaudžiavimų valdžia. Tokia sistema reikalauja, jog mūsų piliečiai, mūsų demos turėtų galimybę pateikti savo poziciją šitais klausimais. Tai yra mūsų socialinio kontrakto pagrindas. Tačiau e, tai nevyksta savaime. Tam reikia institucijų bendrų pastangų. Centrinio banko įgaliojimai yra įtvirtinti ES sutartyse. Kiekviena valstybė narė ratifikavo tuos įgaliojimus ir įtvirtino juos savo konstitucinėse sistemose. E, Europos centrinis bankas yra nepriklausomas. Tai būtina tam, kad e, jo sprendimams nedarytų įtakos trumpalaikiai rinkiminiai tikslai ir politikų interferencija. Tačiau kita vertus, atsvara viso to yra tai, kad šis bankas yra atskaitingas Europos parlamentui. Taip pat e, Teisingumo teismas atlieka mūsų e, priežiūrą bei Europos e, Sąjungos audito rūmai. E, būtent tai rodo, jog mes dirbame remdamėsi savo įgaliojimais ir neišeiname už jų ribų. Pastaraisiais metais mes užtikrinome atsakomybės atskaitingumo sistemą, kuri pasiteisina. Europos parlamentas taip pat labai rimtai užtikrina parlamentinę mūsų veiklos e, priežiūrą. Ir tai pasiteisino krizės laikotarpiu. ES reikia stiprių, aiškių taisyklių, stiprios atskaitomybės ir būtinai turi būti užtikrinamas viso proceso legitimumas. Kas turi būti padaryta užtikrinant atskaitomybę ir le demokratinį legitimumą? nes tai labai svarbu e, mokesčių srityje bei finansinėje srityje. Tai yra labai politiniai e, dalykai. Ir Europos parlamentui ir nacionaliniams parlamentams čia tenka ypatinga atsakomybė, nes būtent jie turi užtikrinti, kad vyktų būtinos reformos ir kad e, valdysena būtų veiksminga ES lygmenių. Mes Aišku, galime mokytis vieni iš, vieni iš kitų patirties. Aš norėčiau pateikti konkretų pavyzdį. Finansinių paslaugų srityje e, bankų sąjungos kūrimas yra esminės svarbos dalykas ir tai, ką mes pasiekėme po krizės šioje srityje, iš tikrųjų yra įspūdinga. Uh, Bankų priežiūros sistema jau atšventė savo penktąjį gimtadienį praeitais e, metais ir dabar, kuomet e, bankai bankrutuoja, tai vyksta pagal tam tikrą numatytą tvarką ir e, tuo būdu mūsų bankai e, yra stipresni ir patikimesni. Mes padarėme daug tačiau lieka dar daug ką padaryti. Turime užbaigti bankų sąjungą ir e, užtikrinti bankų pertvarkos fondo garantiją. Taip pat turime e, įtvirtinti tai, ko trūksta trečiai, e, trečio ramščio plotmėje, tai yra indėlių draudimo schema Šis procesas jau vyksta ir turi tęstis toliau, tačiau mums reikia labiau harmonizuotos reglamentavimo sistemos ir turime harmonizuoti taip pat tuos aspektus, kurie yra nacionalinių teisėkuros institucijų rankose. Turime užtikrinti, kad šiuo lygmeniu sąlygos būtų vienodos ES e, valstybėse. Tam reikia vienų, e, vieningų institucijų ir vieningos e, sistemos. Apibendrinant, galėčiau pasakyti štai ką, panaudoti metaforą. Nacionaliniai parlamentai ir Europos parlamentas yra tarsi estafetės bėgikai, perdu, perduodantis vienas kitam estafetės lasdelę. Jie turi bendradarbiauti, užtikrindami, kad e, legitimumas yra užtikrinamas viso proceso metu. Ir šiame estafetės e, bėgime taip pat mes turime užtikrinti optimales sąlygas ES lygmenių. Ir mums reikia, aišku, diskusijos šitais klausimais ir Europos parlamentas yra puikus forumas tai daryti. Dėkoju uždėmesi ir linkiu konstruktyvių diskusijų. Labai ačiū Jums už tokį glaustą pasakymą. Dar kartą sveikinu su eurometnėmis ir taip pat jūsų veiksmus. Uh, E, brendant iš krizės, iš jūsų mes supratome, kad reikia e, kurti specialų e, fondą, specialias priemonės taikyti, jums tam reikia parlamento paramos, tačiau visos priemonės yra vieno asmens rankose, šiaip tai yra pono Pirmusko visi rankose. Jis komisijos atsakingas už ekonomikos ir finansų klausimus, mokesčius. Dėkoju. Pone komisijos pirmininkė, jūs tiesiog šiek tiek perdatate man tenkančią atsakomybę ir pareigas, tačiau priimu iššūkį, ponas ministrė, brangus Mario, brangus Luisai, ponai ir ponios, parlamentarai, visiems laba diena. Šiandieną švenčiame, kaip sako Roberto Gualtieri, ir dėl to man labai džiugu būti jūsų tarpe ir kartu švęsti 20 metų euro jubiliejų. Tai yra puikia proga nu, įvertinti įveiktą kelią, e, kurį įveikė bendra valiuta, e, sėkmę e, ir nesėkmės bei pasiek, pastangas, kadangi pastangos tikrai buvo didžiulės euras yra viena iš gražiausių ir tvirčiausių pasiekimų Europoje. 340 milijonų Europų, Europos piliečių 19 šaly, šalių naudoja eurą, jis e, juos stato, tai yra plyta e, Europos statyboje. Tai yra iš tiesų labai populiari valiuta. 74 procentai piliečių mano, kad tai yra teigiamas dalykas Europai ir manau, kad tie, kurie nori išstoti iš euro zonos, kurie maitina populizmo idėjas, tikrai e, susiduria su savo idėjų paneigimais. Prieš 20 metų įvesta monet, e, valiuta tapo antra tarptautinė valiuta Mm, valiuta, maždaug 60 šalių naudoja šį, šią valiutą, tai yra vienas iš geriausių pasiekimų Europoje. Bet jūs kaip yra žinote, kad ne viskas buvo ramu eurozonoje, buvo iš, ištirta 2008 metų krizės, krizės e, tvirtumo e, testas e, įvairūs e, įvardė rizika teko eurozonai, mums, mums pavyko įrodyti, kad Europos Sąjungos institucijos bei valstybės narės ėmėsi stiprių sprendimų, sukurtas buvo stabilumo mechanizmas, apie tai dar kalbėsiu, mes labai sustiprinome koordinaciją tarp Mm, biudžetinių ir e, e, kitokių politikų. Šiandieną ekonominė krizė jau yra praeitie. Prieš keletą dienų pateikiau komisijos paskaičiavimus, pagal kuriuos atrodo, kad augimas vėl pasiektas. Atrodo, kad debesų ir rizikos horizonte vis dar matosi, tačiau vis tik tais gera naujiena yra ta, kad darbo rinka gerėja visose mūsų šalyse. Europos e, eurozona išbrido iš krizės. Mario tą parodė ir mes perėjome labai subtiliai iš e, ekonominės į politinę krizę. Ir čia yra neligybės augimas cent, visko centre, tiek eurozonose, tiek e, visur kitur visą tai labai apsunkina uh, valdymą ir e, skatina euroskeptikus bei žmonės skatina patirti tokį neteisybės jausmą. Eus, stiprus euras tai yra stipri sąjunga, e, reformos reikalingos, kad būtų sustiprinta į, į, kad būtų sustiprintas euras ir per keturis pastarosius metus komisija labai gilinosi uh, E, į Europos e, e, ekonominę sąjungą ir monetarinę sąjungą ir tai padarė iš jos vieną iš pagrindinių, vieno pagrindinių prioritetų. Pirmas prioritetas - bankų sukūrimas. Krizės metu buvo labai daug padaryta, mes sukūrėme bankų sąjungą, tačiau vis tik tais dar nepabaigta viskas ir mes dar turime padaryti pažangos. Labai buvo padaryta didelio, didelės pažangos. Lyderiai Europoje susijungė ir um, padarė bendrą pertvarkos fondą. Buvo susitarta, kad stabilumo fondas uh, E, rems ir dabar yra daromi e, darbai. Aš labai optimistiškai nusiteikęs. Vis tik tais bankų sąjungai labai trūksta trečio ramščio, tai yra tokia sistema, kuri garantuotų indėlių, e, indėlius. Mes ne tik tais rezoliucijas, kuriame mes taip pat norime užtikrinti, kad būtų e, e, apsaugoti indėliai. Valstybei, valstybėms narėms rizika sumažėjo, bet tą riziką reikia taip pat ir dalintis. Antras prioritetas - e, stabilumo mechanizmas. Labai džiaugiuosi tą pažangą, kuri buvo padaryta valstybių narių. Iš tiesų buvo sukurta lyderiai Europoje pabandė sukurti vadinamąją įrankių dėžę, kad valstybės narės krizės metu taptų stipresnėmis. Aš manau, kad e, ši. E, ekonominė pinigų sąjunga turi būti sustiprinta e, ir turi būti nus, tarp vyriausybinė kontrolė, o ne parlamentinė kontrolė. Taigi tai turi būti paversa savotiškų Europos e, valiutų fondų, kuriam vadovautų finansų ministras ir tas ministras būtų atskaitingas Europos parlamentui. Aš žinau, kad parlamentai už tai kovoja, aš labai džiaugiuosi, kad e, darbai vyksta sėkmingai. Trečias prioritetas, kurį minėjo Marijos Anteno, e, biudžetinis instrumentas eurozonai. Tikslas būtų paskatinti konvergenciją eurozonoje, sumažinti nelygybę E, kuri mūsų sanglaudą e, gadina 2021-2027 metams buvo numatytas vienas laikotarpis, e, kada euro zona turėjo būti sukurta kada turėjo būti sukurtas stabilumo mechanizmas. Ir antra, tai um, struktūrinės reformos. Finansų ministrai buvo susitikę gruodžio mėnesį ir tarėsi dėl konvergencijos bei um, konkurencingumo instrumento eurozonoje. Šiandieną diskusijos tebesitėse e, ir jos e, dabar jau su, pasiektas principinis susitarimas, nors labai toli dar yra iki galutinio susitarimo. Manau, kad iki, du, iki e, birželio mėnesio vadovų tarybos mes galėsime kažką tai pasiekti, bent jau visą savo energiją skirsiu tam. Mes čia galime eiti trim kryptim. Pirmiausia, turime tikrą biudžetą sukurti šalia to instrumento, nepamirštant jokio instrumento, taip pat ir stabilizavimo. Ilgesniam laikotarpiui turėtų būti e, sukurtas labai e, galingas instrumentas. Taip pat reikia nepamiršti, kaip valdyti eurozoną, apie tai nedaug kalbame. Mm, mes turime užtikrinti demokratinį valdymą, dėl to skatinu visus pagalvoti apie eurozonos e, finansų ministrą, kuris būtų ir komisijos narys, ir kuris vadovautų Eurogrupiai, kuris būtų kontroliuojamas Europos parlamento, kadangi negalima priimti sprendimo, kurie nebūtų kontroliuojami parlamento. Taip pat mes turime e, didinti euro e, tarptautinį vaidmenį, mes turime numatyti ekstrateritorinės sankcijas, kurių imasi ir Amerika. Mes šiandien priversti tas sankcijas kesti, mes turime savo autonomiją kurti ir e, sukurti eurą tokį patį stiprų tarptautinių požiūrių kaip ir doleris. Taigi, 20 metų eurui kelias nueitas didžiulis, tačiau mes dar jauni ir mums dar reikia palaikymo. Dėl to Europos e, valiutų e, sąjunga turi būti stiprinama. Mes turime veikti ir toliau, mes turime diskutuoti. E, rinkimai e, šioje, šiame kontekste turi paskatinti valstybės narės siekti stabilumo ir didesnės konvergencijos eurozonoje. Šiuose diskusijose Europos parlamentas to parama tiek šio parlamento, tiek ateinančio, tiek e, nacionalinių parlamentų yra esminis dalykas. Manau, kad e, ateinančiais e, mėnesiais tokiu būdu bus pajudinti bankai ir mes turime savo vykdomus darbus euro grupėje E, pakreipti e, taip, kad jie eitų ten, kur mes norime, kad mūsų didysis euro projektas vystytųsi sėkmingai. Ačiū uždėmesi. You, uh, you... Dėkoju. Jūs uh, apžvelgėte visas temas ir paminėjote labai svarbų dalyką. Norėčiau dabar kreiptis į Jūs paminėti tą klausimą parama eurui ir Euros, e, Europos Sąjungoje. Man atrodo, kad dabar euras remiamas labiau negu bet kada anksčiau. Aš nenoriu minėti šalių, e, bet taip pat ir tą krizę turime turėti galvoje, kurią kūrė nacionalistai, populistai, ekstremistai. Ir jeigu pasižiūrėsime į krizės politinės valstybės narise, turime suprasti, kad reformas įgyvendinti būt, gali būti gana sudėtinga. Kolegos, dabar e, vėl suteiksiu žodį ponui Gualtieriui. Ne, atsiprašo kalbėtojas. Vis tik tai pasisakys uh, ponas Goltieris. Jeigu kalbėsime apie tai, ką dar reikia padaryti, kad baigtume kurti ekonominę ir pinigų sąjungą, e, minint 20-metį euro, turime pasakyti pirmiausiai, kad reikia prisiminti kodėl mūsų nuomonė euras e, veikia sėkmingai ir tai vienas iš didžiausių ES Europos integracijos pasiekimų. Pradžioje e, euras e, buvo laikomas ne tik galinga ekonomikos priemonė, bet taip pat ir e, plataus užmojo politinių projektų, politinių ir ekonominių projektų. Ir mes dabar matome, kad euras iš ties pasirodė e, labai svarbus papildinys bendrosios rinkos, užtikrino jis labai didelį augimą prekybos ES viduje. Taip pat turime e, suprasti, kad išvengėme konkurencingos devalvacijos, kuri būtų sukėlusi konfliktų tarp valstybių narių ir galėjome tvirtesnius pagrindus bendrai rinkai sukurti, taip pat e, vertės grandinės beprecedentinės leido mums sukurti euras, tai prisidėjo prie konkurencingumo, inovacinių plėtros, atsparumo ES ekonomikos ir taip pat prisidėjo prie ES gamybos pramonės stiprinimo. Nepamirškime ir antro aspekto - ekonominio ir politinio. Noriu pasakyti, kad bendroji valiuta. Tikrai labai verta prisiminti tą dalyką mm, per šias diskusijas. Manau, kad bendroji valiuta turi būti laikoma e, sąlyga išlaikant e, suverenumą monetarinės politikos, bendrą suverenumą e, po Bretton Woods sistemos krizės plėtojantis globalizacijai, e, globali valiuta e, e, būtų leidusi mums sustiprėti dar labiau. Taigi mes ne viską padarėme. Ir euras dabar leidžia visoms eurozonos valstybės narėms vienodai prisidėti prie ekonominės ir pinigų politikos kūrimo. Dauguma valstybių narių yra eurozonoje ir jeigu nepriklausytų eurozonai, pavyzdžiui, kurios labiau pažeidžiamos valstybės narės būtų labiau nukentėjusios ir būtų labiau priklausomos nuo sprendimų susijusių su didžiųjų pagrindinių valiutų turėtojais. E, mes turime e, suvokti, kad keičiame mūsų modelį ir kūrėme glaudesnį Europos sąjungą šiuo metu. Taip pat e, žiūrime į praeitį, mokomės iš praeities, galvome apie ateitį, e, galvome apie e, finansų krizę, kuri išiškino tiek privalumus, tiek trūkumus silpnasias pusės Europos Sąjungos pusės. Ir mes matome, kad Fiskalinis saugos mechanizmas, pavyzdžiui, pritaikytas po krizės, leido mums absorbuoti sukretimus. Ir taip pat matėme, kad e, kai trūko per krizę e, stabilizavimo valdymo priemonių, mes laiku negalėjome sureaguoti. Ir neteisingas politikos priemonių e, rinkinys neleido mums pasiekti fiskalinio konsolidavimo ir kilo pakartotinė antroji krizė. E, mes e, jau e, prieimėme politinių sprendimų, kai kurie praeitie iš jų nebuvo teisingi, bet vis tiek euras pademonstravo atsparumą ir dabar mes esame nusiteikę uh, E, išlaikyti stabilumą mūsų struktūros. Dėl to atsirado krizių valdymo priemonė, e, kuri siema su salginė finansinė parama. Taip pat Europos centrinis bankas gali naudotis visomis savo prerogatyvomis ir daryti vis, viską, kad užtikrintų eurozonos vientisumą. E, tos priemonės pasirodė labai veiksmingos ir beje visiškai nieko nekainavo. Žiūrint į išlaidų naudos analizį į pagal dovil požiūrį. E, mes sukūrėme bendrą priežiūros pertvarkos mechanizmą, taip pat atsirado e, fiskalinėje struktūroje lankstumas būtinas. Ir e, dar vienas dalykas, Europos centrinis bankas parengė visą eilę priemonių, įskaitant kiekybinį palengvinimą. E, tokiu būdu palengvėjo finansavimo sąlygos visoje ES ir mm, buvo e, taip pat tam tikros priemonės pritaikytos dėl infliacijos. Tai leido mums užtikrinti ekonomikos atsigavimą. Taip, augimas dabar yra sulėtėjęs lėtėjęs, bet pagrindai nuolatiniam augimui užtikrinti ir taip pat ekspansinė fiskalinė pozicija uh, užtikrinta ir tai yra pozityvų. Visos valstybės narės, kuriuoms buvo uh, taikoma finansinė parama e, auga greičiau negu ES vidurkis. Bet jeigu mes pažiūrėtume į dabartinius silpnusius aspektus, į rizikas, uh, galima pasakyti, kad mes esame įveikę tik pusę kelio. Mes turime ryštingai veikti, kad galėtume baigti kurti ekonominę ir pinigų sąjungą. Aš e, noriu pirmiausiai pasižiūrėti į disbalansą, kuris liko po krizės, nedarbą, viešąją skolą. E, Jeigu žiūrėsime į struktūrinės problemas, nepakankamai išnaudojamas augimo potencialas, našumas, žemos investicijos, žemė atlyginimai, socialinė neligybė išlieka, pažeidžiamumas naujų krizių požiūrių taip pat išliko. Bet aš e, džiaugiuosi, kai girdžiu sakant, kad negalime nusiraminti ir turime veikti kur turime veikti. Aš pritariu tiems paminėtiems prioritetams ir paminėsiu porą dalykų. Ypač reaguodamas tai, ką sakė ponas Senteno, mes turime kurti ekonominę ir pinigų sąjungą, kurti kapitalo rinkų sąjungą, tai yra esminės priemonės užtikrinti augimui, ekonomikos atsparumui atsparumui mes turime taip pat rizikos mažinimo paketą tvirtinti, sustame dėl e, atsargos priemonės backstop, bet E, ta priemonė e, turi būti gyvendama pagal e, programą, bet mes kol kas net pasiekėme pakankamai pažangos dėl bendros indėlių garantijų sistemos. Ir e, dėl to mes negalime pasinaudoti veiksmėjų kapitalu, e, likvidumu ES. Tai būtina e, didesniai finansiniai integracijai. Mes laukiame rezultatų iš Eurogrupės, parlamentas dirbs kartu toliau. Ir mes taip pat turime galvoti apie tolesnės rizikos mažinimo priemonės, kalbu apie valstybės riziką, apie uh, ir, ir, ir e, turime atsargiai veikti, kad nesus, nepadidintume tos rizikos užuot sumažinę. Ir baigiant galima pasakyti, kad Europos stabilumo mechanizmas, jo veikla yra pozityvi. Aš e, noriu pasakyti, nenoriu nieko kištis į komisijos prerogatyvas, bet pasakysiu, kad būtų labai gerai, kad stabilumo mechanizmas būtų e, autonomiškesnis. Dabar biudžeto priemonė eurozonai Reikia eurozonai specifinių priemonių ir labai džiaugiuosi, kad šis klausimas galiausiai e, tapo labai aktualiu Europos Sąjungoje, Eurogrupės darbuose. Dar noriu sureaguoti tai, ką sakė Mario Senteno. Trys labai svarbus dalykai Europos parlamentui. Pirmiausia, mes visi su tuo sutinkame, speciali biudžeto priemonė turi būti ES biudžeto dalis, e, kitaip tariant, turi būti taikom biudžeto procedūra tvirtinimo tai priemoniai. Dar vienas dalykas, tai yra papildomos funkcijos, ne perkelimas funkcijų. Tos papildomos funkcijos negali būti atliekamos paimant lėšas, pavyzdžiui, iš struktūrinių ar sanglaudos fondų. Uh, reikia, e, priemonė, reikia užtikrinti, kad būtų e, pusiau, bus pusiausvyrą tarp regionų, valstybių narių, eurozonos ir ne eurozonos valstybių narių. Mes pritarėme tai priemonė, bet ji turi būti papildoma, negalima atimti lėšų iš kitų sričių ir parlamentas tikrai niekada nesutiks su pasiūlymu perskirstyti lėšas iš biudžeto nukreipti tą priemonę. Dar vienas dalykas. Uh, Mums reikia konvergencijos, taip iš tiesų, bet taip pat reikia ir stabilizavimo funkcijos, nes ši funkcija yra esminės svarbos. Jeigu pažiūrėsime į krizę ir tai, ko pasimokėme iš jos, mes turime sugebėti įvertinti finansinės paramos naudą ir ekonominės politikos konvergencijos. E, tai labai sudėtingas sritis, mes labai džiai tai žiūrime ir esame patenkinti tuo, bet stabilizavimo funkcija tikrai yra esminis elementas gerai e, funkcionuojančios ekonominės ir pinigų sąjungos ir tik ekonominės politikos konvergencijos mums nepakaks. Jeigu dar turėčiau laiko, tai noriu kai ką pasakyti. Mes e, turime galvoti apie biudžeto priemonę, kuri būti prasminga. Ir priemonių kūrimas mums taip pat turėtų leisti pagalvoti apie tai, kaip mes kursime savo fiskalinę struktūrą. Vakar turėjome galimybę e, pakalbėti apie makroekonominio disbalanso problemų sprendimą, apie paprastesnę fiskalinę sistemą, kuri būtų mažiau cikliška, kuri paremtų investicijas. E, Mes e, šioje srityje taip pat e, sieksime dirbti toliau ir tikiuosi, kad užsitikrinsime rezultatus, kad, speciali, e, kad, kad jos atsiras per tą specialią biudžeto priemonę. Yra paskelbta, kad mūsų finansinė struktūra, fiskalinė struktūra bus peržiūrima. Paskutinis pastebėjimas e, - demokratinis aspektas. Labai džiaugiuosi tuo, ką sakė Pierre Moskovici. Mes laikomės tokios auksinės taisyklės. Jūs, e, nacionalinių parlamentų atstovai, taip pat tikriausiai sutinkate su tuo, kad ekonominės politikos struktūra turi būti griežtai kontroliuojama. Ir kitas, kita auksinė taisyklė yra tokia visiems, visus sprendimus turi, bū, turi prižiūrėti parlamentai tokiu lygmeniu, e, kur sprendimai priimami. Pavyzdžiui, nacionalinės lėšas, nacionaliniai parlamentai prižiūri, ES lėšas, ES parlamentas, bendros lėšas bendrai prižiūrima e, jų naudojimas mes turime uh, užtikrinti demokratinį aspektą ekonominį struktūrą, nes man, pavyzdžiui, sunku, kar, kartai sunku paaiškinti piliečiams, kodėl mes norime tuos dalykus stiprinti. E, kartais uh, galvojama, kad mes, pavyzdžiui, su nacionaliniais parlamentais kovojame dėl kompetencijų. Taip nėra. Mes norime demokratinės tvirtos e, sistemos parlamentarnės pagristos atskaitingumu tiek nacionaliniu, tiek ES lygmeniu. Ir manau, kad mes galime e, vieningai e, čia galvoti ir susitelkti, stiprindami tą demok demokratinę dimenciją. Ačiū. Dabar prasidės diskusijos. Ir e, vėl suteiksiu žodį ponui Roberto Gualtieri, kad jis galėtų vesti diskusiją. Žinote taisyklės, nekartosiu jų, turi 12.40 e, turime baigti, nes paskui pas mus atvyks e, pirmininkas parlamento dabar, ponas Domingos, Portugalijos atstovas EPP. Pone. Thank you. Um, I'm from PSD in Portugal, EPP Group. Uh... Aš esu PSD partijos atstovė iš Portugalijos. Pone pirmininkė. Norėčiau pasakyti, jog labai džiaugiuosi, todėl kad uh, daug kas uh, netikėjo, kad uh, euras patirs tokią sėkmę prieš 20 metų. Uh, Tačiau dabar matome, jog euras yra daug atsparesnis krizėms. Buvo padaryta labai daug, šiandien kalbėjome apie įvairias priemonės, kurios be jokios abejonės yra esminės svarbos. Tačiau tuo pat metu vis dėlto mažai kas padaryta trečiojo e, ramščio bankų sąjungos srityje. Turiu galvoje indėlių draudimo garantiją. Gruodžio vadovų tarybos susitikimas buvo pakankamai svarbus. Eurozonos, atsiprašau, viršūnių susitikimas buvo labai svarbus tuo požiūriu gruodžio mėnesį. Kalbame, jog yra daug nelygybių tarp ES e, valstybių ir šitos problemas turi būti sprendžiamas. Turi būti sprendžiama taip pat indėlių e, garantijų problema. Mums reikia giluminės reformos. Nes antraip nepasiruosime busimosiams krizėms. Kipro atstovas. Socialistų ir demokratų frakcija. Dėkuoju. Vien, vieninga valiuta ir išgyvenimas e, jos e, ir pasiteisino vis tik tais buvo ir e, tam tikrų silpnybių eur, euras pa, parodė. Aš nemanau, kad neturime kažkokios tai didelės pažangos, bet vis tik tais e, įvyko ekonominė ir finansinė krizė. O ta krizė pagilino tar, e, atotrukį tarp šiaurės ir pietų, turtingos šiaurės ir vargingų pietų. Nemokėjome pasidalinti naštos ir visą tai parodė, jog nėra pakankamo solidarumo Europos Sąjungoje. 19 valstybių narių eurozonoje vis ir toliau neturi teisingų, efektyvių priemonių, kad pasiektų konvergencijos viduje ir kad galėtų pritraukti investicijų. Dabar ekonominės ir finansinės sąlygos yra palankesnės, tačiau nereikia užmygti ant laurų, reikia išpešti naudos iš to politinio pakilimo ir e, padaryti tiek nacionaliniu, tiek europiniu e, mastu visus įmanomus žingsnius, kad būtų pasiekta konvergencija, kad būtų pataisytos klaidos ir kad būtų sukurtos reikalingos sąlygos mūsų visuomenės pažangai. Pagalvokime apie motyvus, apie iniciatyvas, kurias turime siūlyti valstybėms narėms, kurios turi įeiti į eurozoną. Visą tai e, teigiamai paveiks visas šalis. Išvadai norėčiau pasakyti, kad vieningos rinkos integracija e, yra labai svarbi, jūs labai nemažai sužinosite apie e, garantijų garantijas, garantijas bankų indėliams. Tuo apsiriboti nereikia, tai yra tik tais iš ankstinės sąlygos Europai, kuri turėtų įgauti svaresnio vaidmenio tarptautinėje arenoje. Sutinku su ponu Moskovici didžioji dauguma piliečių pagal tyrimo rezultatus e, laiko, kad tai euras yra didžiulė sėkmė, tačiau žinoma, kad galima tą sėkmę dar padidinti. Aš manau, kad Praėjo 20 metų, kai buvo sukurta euro e, e, kai buvo sukurtas euras, sako pavadimulis. E, bet yra didžiulė sėkmė pasiekta, tačiau galima tą sėkmę dar pagilinti, nes vis tik tais buvo padaryta klaidų, kuriant tą bendrąją valiutą. O tai dar labiau didina neligybę ir atotrukį neligybės ir atotrukio vis daugėja. Tai yra toks reiškinys, kuri, iš kurio maitinasi kraštutiniai dešinieji ir kenkia labai euro išgyvenimui. Euras negali išgyventi be demokratijos, be skaidrumo ir be sanglaudos. Taigi, naudodamasis progą, norėčiau užduoti keletą klausimų. Amnesty International savo ką tik tais paskelbtoje ataskaitoje prašo daugiau skaidrumo e, Eurogrupėje. Mes negalime neskaidriai spręsti už uždarų durų. Mm, ar jūs sutinkate atsiskaityti prieš nacionalinius parlamentus ir prieš e, Europos parlamentą? Atsakymas turi būti taip ar ne. Ponas komisarė, kodėl dešimtys žurnalistų. E, informatorių e, atranda daug įvairių e, trūkumų, o ES institucija negali to pačio atskleisti ir paskirti sankcijų. Dešimtys milijonų eurų palieka Europos Sąjungą arba valstybės e, biudžetus, dėl to per daug moka e, apskritai visa visuomenė, verslininkai ir kiti. Kodėl mūsų ta e, sąjunga, valiutų sąjunga yra tokia dalinė, tokia tik iš dalies sukurta, kodėl nedarome teisingų realių žingsnių, kad, būtų, kad pagerėtų situacija. Ponas Borgis, Italija. E, dėkui, pirmininkė. Minime euro 20 metį. E, praėjo 20 metų ir euras tebe egzistuoja. Tai ar dėl to reikia švesti? Ar jis tebe egzistuoja, bet ar jis yra sėkmės pavyzdys? Ar jisai sėkmės pavyzdys visiems? Uh, Mes e, galvojame pradžioje apie integraciją, konvergenciją, bet dabar matome didžiausius susiskaidimus. Ir trumpai jums paaiškinsiu, kodėl kalbu apie skirtumus, susiskaidimą. E, po krizės ES ekonomika atrodė praščiau negu mažiau pažengusių ekonomikų. Valstybės narės neturinčios euro auga greitesniu, spartesniu greičiu negu eurozonos valstybės. Ar Graikija patyrė sėkmę? Airija? Ar Prancūzija labai sėkmingai veikia? Pasižiūrėkime, kaip viskas vyko Italijoje. Ar tikrai verta švesti? E, po 20 metų nulinis augimas. Gerai, 3 procentai bet galima laikyti tai nuliu. Aukščiausias nedarbas mūsų istorijoje. Nebėra nerizikingo turto e, žmonėms, taupimo priemonės po bankų krizės ir taisyklės, kurios buvo primestos po to 3 procentais e, finansavimo kaštai Italijoje yra daugštesni negu Vokietijos. Tai kaip taip gali būti, kad gali būti tokios finansavimo kaštų, tokie skirtumai. E, ir matome, kad skirtumai didėja. Mes mokame už tą taip vadinamą sėkmę. Bet ne tik Italija atsidūrė tokioje padėtyje. Man atrodo, kad mes per kitus rinkimus siūsime jums signalą apie tai, kokie yra laimingi Prancūzijos, net Vokietijos piliečiai už tokį puikų eurozonos valdymą. Jūs dažnai kalbate apie populizmą. Ir populistai, sako, tai yra priešai. Tai yra tarsi tobulo pasaulio kažkokie teršalai, nes ir jūs pradžioje sakėte, kad turime kovoti su populistais stiprinčiais. Bet populizmas, populizmas yra Europos žmonių demokratiška, demokratinė reakcija prieš tos, kurie nebesuvokia realybės. Ir aš tikiuosi, kad ateityje e, šiame e, parlamente kaip tik ir bus mūsų atstovai ir padarys tikrai geresnių pokyčių. Aš abejoju, ar Italijos finansavimo sąnaudos būtų žemesnės neturint jai euro. Ponas Balūras, Graikijos atstovas. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Dėkoju. Devyniasdešimt devintieji buvo nauji, tokie nauji metai, kada įvesta buvo naujoji valiuta - euras. Pagal žurnalistus ir teoretikus tai buvo vienas iš pačių didžiausių atradimų ir sėkmių 20-ame amžiuje. Bet koks ekonomistas, kuris abejojo, kuris žiūrėjo nu, rezervuotai į eurą, e, dabar nutilo, o šiandieną vis tik tais matome, kad pasireiškia daugybė problemų. 20 metų praėjo nuo, Europos, e, nuo euro įvedimo po e, didžiosios ekonominės ir finansinės krizės. Galime sutikti su tuo, kad e, pagerėjo situacija, kalbant apie priekybos rautus, apie priekybos transakcijas tarptautiniu mastu. Tačiau vis tik tais daug ką lieka padaryti pačioje visuomenėje Buvo dešimt aukso met, amžiaus metų šiai valiutai. E, realybė šiek tiek buvo kitokia, dabar ji vėl kitokia. Bankų skolos padidėjo labai žymiai, netgi 10 e, mili, tūkstančių milijardų eurų mes matome, kad bankai e, su ta vieninga valiuta labai įsiskolino, per daug įsiskolino konvergencija, augimas, e, viskas nuėjo būtent finansinių e, institucijų išlaikymui. Tokiai šaliai kaip Graikija buvo labai didžiulė problema valiutų keitimo e, santykis. Iš tiesų, tai buvo didžiu, per didelis tas santykis nustatytas mums stojant į euro zoną. Gilinantis į šį, e, šią temą, reikėtų kalbėti apie gilesnę demokratinę kontrolę. Eurogrupė e, priima pagrindinius e, sprendimus E, ir labai veikia e, milijonų žmonių gyvenimą. Taigi neįmanoma, kad ta institucija prieš nieką nebūtų atskaitinga. Juk yra demokratija, e, bet demokratija susiduria su didelėmis problemomis. O pabaigai, pirmininkė, pasakysiu, kad ši neoliberalioji politika ir trūkumai struktūroje labai pagilino skurdą per keletą paskutinių dešimtmečių. E, ponas Fernandas iš APP. Dėkoju. Mano klausimas skirtas Eurogrupės pirmininkui ponui Senteno. Europos parlamentas ir Europos komisija pasiūlė gilinti konvergenciją eurozonoje. Euro grupė nepateikė nei vieno pasiūlymo. Ponas Eurogrupės pirmininkė, jūs sakote, kad e, bus pasiūlymas e, birželį, o rinkimai numatyti 26 gegužės, tai e, jūs galbūt dėl to ir nebūsite Strasbūro posėdėje, kai, kai diskutuosite apie eurą. Atsakykite man, ponas Senteno, į paprastą klausimą e, dėl euro ateities, e, dėl stabilizavimo mechanizmo. E, ar euro grupė sutinka su komisijos pasiūlymu ar nesutinka? Ar, pam, ar galvojate, kad 30 milijonų dotacijoms to mechanizmo užteks? Kaip Jūs galvojate, iš kokių išteklių viskas bus finansuojama? Ar e, manote, kad pelnas galima bus panaudoti kaip nuosavieji ištekliai? E, manau, kad galėsite duoti bent keletą atsakymų į mano užduotą daugybę klausimų. Malsalk Winkemann, Germany, EFDD. Ja, uh, guten Tag. Labadiena. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už sutiktą žodį, ponas pirmininkė. Čia norėčiau šiek tiek pakritikuoti. Mes labai nemažai šūkių girdime. Kalbama apie augimą eurozonoje. Vokietijos finansų ministras turėjo konstatuoti, kad biudžete Vokietijoje atsiradusi daugiau e, keleto dešimčių milijardų eurų skylė. Tai tęsiasi jau dešimtmečius, o jūs kalbate apie sėkmę. Labiausiai kenčia smulkieji taupytojai nuo tokių dalykų ir čia galime pasakyti, kad pilietis galų gale šiuo atveju taip jau labai nenukenčia ką tai reiškia ta eurozona, kokiu ji gali imtis žingsnių, kad pilietis e, gyventų geriau. Italija ir kiti, kitos šalis dešimtmečius gavo e, palankius kreditus, kaupė skolas. Klausimas būtų toks, kada tai bus atlyginta. Ar tai bus išly, atlyginta, kaip tai bus išlyginta, ar tai su pensijomis, ar kaž, kažkokiais kitais ištekliais. Juk už viską reikia mokėti, Vokietijos garantijos turėtų būti išplėstos į visą eurozoną, nepriklausomai, kaip, nepriklausomai nuo to, kaip galvoja piliečiai, man atrodo kad ir toliau vokietijos mokesčių mokėtojas turės už viską mokėti nepriklausomai nuo to ką čia girdime e, vis tik tais yra skirtingų nuomonių, reikia priimti skirtingas nuomonės, nebūtinai visus apšaukti ekstremistais ir populistais, reikia žiūrėti savo piliečių gerovės, nes tikrai e, toks požiūris į demokratiją ir toks elgesys demokratijos sąlygomis nėra orus. The... Labai atsargiai e, ruočiau pirštais į centrinius bankus, nes kiekvienas turi savo prioritetų. Laiko turime nedaug, papildomai dar norinčių pasisakyti. E, suteiksiu papildomai užsirašysiems e, žodį tada, jeigu kiti kalbės trumpiau, nes kitaip negalėsiu. Uh, suteikti tiems papildomai užsirašusiems e, žmonėms. Noriu suteikti visiems žodį, bet e, jeigu visi kalbėsite ilgai, tai paskutiniams nebeliks laiko. E, Silva Pereira, socialistų frakcijos atstovas, Europos parlamento narys. Sveiki, pirmininkė. Mes minime 20-asis euro metnės, bet taip pat e, mus e, kviečia pagalvoti apie ateitį euro, apie tai, kaip būtų galima kovoti su sukretimais, kaip užtikrinti didesnę sąglaudą Europos Sąjungoje. E, žinome, koks yra priemonio planas numatytas euro reformai ir mes turime kelti taip pat klausimą, kodėl praėjus dešimčiai metų žengėmi svarbų žingsniai, bet nepakankami, nes daug ką dar reikia padaryti. Ir e, taip pat matome, kad e, siekiama sumažinti e, riziką ir riziką išsklaidyti. Taryba apie tai jau yra kalbėjusi, bet priešingai nuo to, ką sakė ponas Fernandes, Europos parlamente taip pat nenorima pritarti euro reformai Ir e, atrodo, kad mūsų planai sumažinti riziką niekuomet nebus įgyvendinti ir mes negalime žemti, žengti į priekį. Reikia mums e, kažkaip įveikti tą pasipriešinimą. E, rizikos mažinimo priemonių paketas, mažinimas yra skolos, ne, neveiksnių paskolų sumažinimas. Jau šį beitą pasiekėme, bet dabar turime dar daugiau padaryti, siekdami pa, išskleisti riziką Ponas Perič, ponė Perič, Kroatijos atstovė. Poštovani predsjedniče, e, poštovane kolegice i kolege, dakle će... Pane pirmininkė, ponės ir ponai, mėly kolegos, e, aš e, norėčiau savo delegacijos vardu pasveikinti mus visus su Euro 20 mečiu. Nors, aišku, girdžiu ir skeptiškų balsų apie eurą. Kroatija yra nauja valstybė narė, bet jinai jau pradėjo gyvendinti savo prisijungimo prie eurozonos strategiją ir labai reikliai į tai žiūri. Nuo 2016 metų vyksta tas e, procesas ir e, mes jau atitinkame visus kriterijus kad e, galėtume prisijungti prie eurozonos. Laikomės 3 e, procentų biudžeto deficito taisyklės. Finansų sektorius yra stabilus ir manau, kad šito požiūriu Kroatija galbūt išsiskiria iš kitų e, panašių valstybių. Kroatijos ekonomika yra labai integruota e, į eurozonos ekonomiką. Pirmininkas, aš dėja negaliu e, leisti jums viršyti kalbėjimo laiko, nes kitaip neužteks to laiko kitiems kalbėtojams. Suomijos atstovas. Dėkoju, pane pirmininkė. Norėčiau pakalbėti apie didesnę valstybių narių atsakomybę, darant įvairias reformas ir koreguojant privatų sektorių bei visus kitus. Aišku, tai yra kelia rizika nacionaliniai politikai. Reikėtų kalbėti apie nacionalinės prerogatyvas ir taip pat tada jau kalbėtumėm apie e, deficito perviršį, nes atsidūrėme e, aklavietėje ir aklavietėje negalime nežiūrėti kritiškai į e, tai, kaip e, laikomasi biudžeto taisyklių. Mes matome, kaip yra taisyklės apibrėžtos. Reikia, kad būtų stabilizavimo mechanizmas, kad jis veiktų efektyviai, nes antraip e, bus tokios taisyklės, ir kokios yra ir jų, niekada, ir jų niekas niekada nesilaikys, jas visada visi pažydinės. Dėkoju. Ponas e, Markės Portugalija. Pone. Dėkoju. Pirmininkė, pradėsiu nuo padėkų visiems ir visoms, kurie pasisakė, ypatingai ponui Sentenui, už darbą ir už tai, e, kad kalbėjo labai daug apie euro e, grupę ir e, apie tai, kaip praktikoje viskas bus įgyvendinama, kas buvo priimta vadovų susitikime gruodžio mėnesį. Kai kurios šalis nuvertina bendrą valiutą, tačiau kita vertus labai nori e, tiesiogiai prieiti prie rinkos ir patenkinti kai kuriuos kitus savo poreikius. Visa tai su, galima pasiekti tik tais per eurą, nes tos euro sukūriamos sąlygos vis tik tais kūrė divergenciją, ne konvergenciją. 2007-2008 metų krizė padarė taip, kad e, jeigu Faktiškai, jeigu euras nebūtų egzistavęs tos krizės metu, tai jos padariniai būtų daug sunkesni. Prieš mane viena e, kolegė kalbėjo apie euro imidžą, aišku, euras trapus, bet vis tik tai tai yra didžiulė sėkmė ir šiandien susiduria euras su didelė, e, dideliu iššūkiu. E, ponas Moskovici tai priminė ir taip pat reikia sukurti demokratinę euro, demokratinę sąjungą, euro sąjungą E, kur veiktų demokratinė kontrolė. Ponas Banė, Italija. Thank you, Mr. President, thank you, Roberto. Dėkoju, pirmininkė, ačiū, Roberto. Gerbiami kolegos, visi atrodo skundžiasi dėl to, kad eurozona neveikia taip, kaip turėtų vaidmuo euro kaip augimo variklio atsispindi skaičiuose eurozonos augimo E, norma 1,9-11-15. E, neurozonos valstybių augimas buvo didesnis ir tikriausiai niekas nenustebo dėl to. Matome, kad yra e, deflecinis nusistatymas eurozonoje ir taip pat konkurencingas nedarbas pakeitė konkurencingą devalvaciją. Mes uh, turime ieškoti sprendimų. Sprendimai turi būti nukreipti į ateitį. Reikia e, e, e nepriešinti asimetrinių šokų sukretimų su taisyklėmis asimetrinėmis. E, reikia galvoti, kaip užtikrinti plėtrą ir tai yra iššūkiai, kuriuos e, yra pasirengę nusigvelbti populistai po kitų rinkimų. Po Europos stabilumo mechanizmo reikia galvoti apie reguliavimą Eurogrupėje. Eurogrupė turėtų būti atskaitinga institucija, tai yra vienas iš mūsų prioritetų e, kitam laikotarpiui ponas Martas, Graikijos atstovas e, Guo. Pirmininkė, ačiū. Ir galiu pasakyti, kad e, bendroji valiuta e, turėjo užtikrinti pakankamą likvidumą vėjaus rinkoje ir stabilumą, tačiau matome, kad politika vykdoma yra šiek tiek keista. Ir dabartinės sąskaitos nėra su, e, einamosios sąskaitos nėra subalansuotos. Ir e, galima viską pakoreguoti tik biudžeto priemonėms, bet tai e, turi labai neigiamą poveikį importui ir uh, eksportui. Reikia likvidumo mechanizmo. E, mes e, turime kurti tokį mechanizmą, kuris būtų palankus įmonėms. Reikia skatinti e, privačias investicijas ir eksportą. Tokiu būdu būtų galima išlyginti tą neigiamą poveikį, kurį taupimo politika atnešė, kai sumažėjo vartojimas. Jeigu ES nori nubausti vyriausybę dėl to, kad netinkamas jos biudžetas, taip, ji gali tą daryti, bet ji neturėtų uh, bausti privačios rinkos e, įmonių privačių dėl tos pačios priežasties. Mes matome, kad ekonomika ir eksportas stagnuoja ir komisija, dirbdama su Europos centriniu banku kartu, turėtų rasti sprendimą, kaip padėti uh, toms šalims. Dvi minutės kiekvienam iš svečių atsakyti. Ačiū pirmininkė. Trumpai. Norėčiau galbūt e, apraminti kai kuriuos iš jūsų. E, A e, lygio darbo grupė užsimanti indėlių garantijų sistemą dirba, joje yra finansų ministrų pavaduotojai, finansų ministrai ir tikrai tokiu aukštu lygmeniu niekad nebuvo atstovaujama toje grupėje. Tai yra labai rimtas žingsnis į priekį. Taip pat Norėčiau priminti Europos parlamento nariams, kad tarybos lygmenių sprendimai primami demokratiškai išrinktų vyriausybių. Tikrai netrūksta skaidrumo tuome lygmenyje. Tai nėra mano nuomonė. Aš šiandieną labai pasisakydamas aiškiai kalbėjau. Ir trumpai dabar tik tai pasakysiu kad negalima tų pačių pinigų du kart panaudoti, taigi turėtume suprasti, kad reikės ieškoti lėšų finansuoti biudžetui. E, tokia yra politinė aplinka, e, yra mūsų. Aš šiandien noriu pasakyti, sutikdama su politikais, kad mes turime veikti. Tai reiškia, kad reikės balsuoti, ar tie rinkimai reikia pasinaudoti jais. Norėčiau paskatinti visus balsuoti. Uh, Svarstome e, klausimus susijusius su gerovė klėstėjimu. Tai nėra vakar ar šiandien e, išriškė klausimai. Tai yra klausimai, kurie minimi per pastarsius 50 metų ir procesai šiai buvo sėkmingi. Kartais kalbam apie grinuosius mokėtojus, grinuosius paramos gavėjus. E, Sustikimas vadovų gruodį atrodo visiems pademonstravo, kad mes visi esame grinieji laimėtojai šiame procese ir turime dirbti toliau taip. E, eurui pritariama labai stipriai, kaip niekada stipriai. Tai yra galimybė, tai leidžia mums pasipriešinti euroskeptikams ir pasinaudoti paramą ir priimti atitinkamus sprendimus nukreiptus į ateitį. Dėkoju, dėkoju už jūsų tokį glaustą pasisakymą. Ponas Degindos, labai ačiū pirmininkė, aš trumpai kalbėsiu taip pat. Jeigu pažiūrėsime į praeitį, e, pastaruosius 20 metų turime pasakyti, kad e, tikrai ne, žemesnė negu 2 procentų infliacija buvo, žemos palūkanų normos, taip pat e, bankų finansinė padėtis pagerėjo lygnant su dešimtmečiu, daugiau kapitalo, daug atsparesnėje yra. E, Taip pat turime bendrą priežiūros mechanizmą, jisai veikia gerai šiuo požiūriu ir galiausiai e, reikia paminėti vieną svarbų faktą. 80 procentų eurozonos gyventojų remia eurą. Jų nuomonė, valiuta yra gera, gera priemonė. Galvant apie ateitį, pasakysiu, kad E, trūksta tam tikrų dalykų euro e, institucinėje struktūroje. Mes turime šaldyti trūkumus, baigti kurti e, bankų sąjungą, sukurti trečią ramstį, indėlių garantijų sistemą. Mes taip pat pasisakome už stabilizavimo priemonę ir fiskalinius pajėgumus, kad būtų galima spręsti asimetrinių sukretimų uh, pavojų, bet aišku, mes nesame visagaliai. ACB. Dabar Pierre Maskovisi. Notre... Dėkoju. Mūsų diskusija rodo, kad iš tiesų euras yra demokratinis dalykas, diskusijų objektas e, ir tai yra visiškai logiškas dalykas. Euras yra jauna struktūra, stipri struktūra ir vienu metu e, ir e, galinga ir netobula. Aš e, jaučiu visus euro niuansus, žinau, ką jisai duoda. Jis e, pats save gina, euras duoda stabilumą, apsaugą, vienybę, galybę. Tai yra dėl tų priežasčių 74 procentai europiečių, kurie naudojasi eurų, prie jo prisirišę, būtent dėl tos priežasties kai kurios valst... vyriausybės e, jaučia pagundą. E, e, eiti kitą kryptimį, nors prieš kurį laiką galbūt ir norėjo išstoti iš eurozonos. Taigi euras e, dar labiau turi e, tapti įtikinančią Europą dinamiškesnę, aukš, augimą skatinančią mes, e, aš žinau, kad mes galime eiti dar toliau. Savo įžangoje kalbėjau ir nenoriu kartotis, yra keturi keliai, e, kuriais e, gali eiti euras ateityje, jeigu norime tą eurą patobulinti. Pirmiausia, bankų sąjunga turi būti užbaigta kurti. Mm, buvau prie Luis de Gindo 2012 metais, jisai gali pasakyti, kad yra ne du, o trys ramščiai tikrinimas, sprendimas, kuris leistų krizių išvengti ir solidarumas e, bei e, indėlių garantijos. Nepamirškime tos trečios dimensijos. Trečias elementas tai yra palaipsniškas Europos stabilumo mechanizmo pakeitimas tikru e, stabilumo mechanizmu Europoje. Tai turi būti Europos Mm, e, Europos institucija, o ne tarp vyriausybinė. E, trečias e, dalykas mes turime būti labai ambicingi, jeigu norime, kad euras taptų konvergencijos ir neligybių mažinimo instrumentų. Europos parlamentinė kontrolė tiksliau. Be demokratinės kontrolės priimti sprendimai nėra tas pats. E, demokratiškai turi būti kontroliuojami visi sprendimai ir dėl to euro grupė, e, būtina, kad euro grupė taip pat būtų demokratiškai kontroliuojama. Mes šito klausimo tikrai nepaliksime nuo šalyje. Dar vienas dalykas - populizmas. Buvo ne vieną kartą minimas, taip pat ir ponas Dankį minėjo. Čia norėčiau pasakyti, kad populistai nėra priešai Kai turime priešai save priešą, ir dažnai e, tai būna kitoje pusėje, e, neįvertiname jo, neatsižvelgiame į netikras naujienas. Ne, populizmas tai yra politinė praktika, bet jeigu politikai ne priešai, nes priešai antisemitai, rasistai ir, ir pan, panašus e, žmonės, tokios praktikos mums nepriimtinos. Bet nacionalizmas ir e, suverenizmas yra tokios ideologijos, kurios nepasiteisina. Jeigu Italija, pavyzdžiui, e, ieškojo sprendimo eurozonoje, Tai kodėl ieškojo? Būtent dėl to, kad italai žino, kad Italijos ateitis yra neatsiejama nuo euro. Ponas Borgi, jūs sakėte, kad Europos nepakeisime per Europos rinkimus. Reikia iš tos Europos išstoti. Su tokia mintimi nesutinku. Aš manau kaip tik tais, kad Europoje reikia likti, reikia likti eurozonoje, ją tobulinti, ją gerinti. Uh, ir e, tokiu būdu e, nugalėti populistinės idėjas. Uh, Dėkuoju. Aš manau, kad e, identifikuodami problemas, kurios yra ir paskui turėdami pakankamai ambicijų, kad įgyvendintume būtinas reformas ir gindami e, ir, ir, ir, ir gindami Europą, mes iš tikrųjų galime įrodyti, jog tai yra sėkmė. Aš e, Girdėjau daug ką, ką sakė ponas e, Borgi, bet e, mes turėtume lyginti dabartinę padėtį ir padėtį be euro. Ir aišku, kad be euro viskas būtų buvę blogiau, o ne geriau. Tad e, aišku, mes galime džiaugtis ir švesti euro 20 mečius, kadangi euras yra labai galinga priemonė užtikrinti mūsų monetarinį suverenumą, o kita vertus mes turime kritiškai žiūrėti į, e, į eurą, atlikti kritinę analizę ir identifikuoti iškylančias problemas, nes dabartinė eurozonos sąranga nesugeba spręsti visų e, problemų. Ir, ir tuomet turime parengti labai ambicingą darbo tvarkę, e, numatydami bankų sąjungos užbaigimą, taip pat krizių valdymo e, priemonę, ekonominę konvergenciją užtikrinti, e, atsparumą užtikrinti, visiškai įtvirtinti socialinį ramsti per e, Europos pinigų ir ekonominės sąjungos semestrą. Taip pat turime peržiūrėti mūsų mokesčių srities e, taisyklės ir turime imtis anticiklinių priemonių. Mes e, suprantame, kad e, griežtos ekonominės priemonės galbūt buvo per griežtos kai kuriais atvejais, tačiau e, užtikrinami pakankamą lankstumą mes galime rasti tinkamą pusiausvyrą. Taip pat e, turime rasti bendras priemonės, e, spręsdami e, mokesčių sistemos problemas. Tai negali būti padaryta vien tik nacionaliniu lygmeniu ir mums reikia tvirto biudžeto tam, kad galėtume užtikrinti ambicingą sanglaudos politiką, todėl parlamento uh, poziciją, kad reikia 1,3 procentų BVP. Nacionalinių pajamų yra e, ambicinga pozicija, kad e, galėtume veiksmingai vykdyti numatytas politikas. Mes pasiekime jau nemažai ir negalime neikti labai reikšmingų rezultatų, kurios pasiekėme todėl kad suteikėme daugiau įgaliojimų Europos centriniam bankui, tai yra labai e, mums svarbus aspektas. Kita vertus, mes e, turime renkti teigiamą, ambicingą darbo tvarkę ir nacionaliniai parlamentai taip pat gali prisidėti prie diskusijos konstruktyvumo. Šituo klausimu, be kita ko, ir rinkiminėme kontekste, galvojant apie ateinančius rinkimus ponė pirmininkė. Mėly kolegos, Rumunijos delegacijos e, vardu norėčiau padėkoti jums visiems. Mes esame labai dėkingi jums už mintis, pasiūlymus. Kai kurie dalykai, aišku, yra susiję su iššūkiais ir problemomis, tačiau du dešimtmečiai 20 gimtadienis vis dėlto yra svarbus jubiliejus. Mes turime didžiuotis bendrais pinigais, bet aišku, turime dėti kaip įmanoma daugiau pastangų, e, rengdamėsi ateičiai. Ir e, dėkuoju dar kartą ir laukiu sustikimo Bukarešte. ampak kako je reagirala ne, na, na, na vnuka od Katrina. No, pore, jaz sem tudi paradajz zmečen, to sem bilo reči. Je bila manekenka tudi, veš, pa tako.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 нужда, не? Как да погледам. А? Но па, па рухни слика, па го ще видам. Ja, maar nee. Nee. Uh, uh, inmiddels winkel, maar nee.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 Pa dobro, je zadeva... Zaradi, delajo zaradi samozavesti. Poznam pa eno, ki pa je, mislim, da je moja poznanka, tako poznam pa vem, da je šla izključno zaradi И ваш комисия купшта на представили што значи за ваш комисија за што Па па се прв сам ше разумел, recimo, da se povesi, pa se da pol nazaj gor. Ampak tisto, da si šla pa zdaj, ne veš, kako narediti No, sam je, sam je u bistvu, dajmo, dajmo si priznat, ne, da je uh, u širšem okviru kontekstu, ne, je ta pritisk na lepoto, na izgled, to velik, ne. Velik. Ja, da pač nekateri popustijo potem, ne, razumem. To je, tak je, ne, pač. Ma ne, saj ni bistveno.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

Should have gone to Sri to Guyana there, that's still good. And the Streco. No, I don't, I can see it. Oh yeah, se ne našu, gleda. Meni bi šel na, na Streco popraviti korce, ker mi jih je malo zamaknil, ne. Ker jih bo popravljal, bo vsišče gor. Nimaš kam. Ki si gor, ne moreš kaj. Imaš svojega.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 Good morning, everybody. Labadiena. Gerbiamas ponas Janku iš Rumunijos parlamento, gerbiami kolegos iš Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų, pirmininkai Senteno Gualtieri. Tai yra didžiausias tarp parlamentinės renginys Europos parlamente. Šiais metais dalyvauja 123 parlamento atstovai iš 27 valstybių narių, iš penkių valstybių kandidačių - Norvegijos ir Šveicarijos. Kaip e, parlamento pirmininkas aš visuomet stengiau suartinti ES politikas ir priartinti ES politikas prie piliečių. Nacionaliniai parlamentai vaidina esminį vaidmenį siekiant šio tikslo. Mes turime siekti, kad piliečiai pasitikėtų ES ir jos institucijomis. Dėkoju. Mūsų bendras tikslas turi būti nubrėžti Europos ateities kontūrus. Mes turime per ateinančius metus perkurti ES, kad jinai būtų naudinga visiems europiečiams. Tam Reikia stiprinti tarp parlamentinį bendradarbiavimą. Dabar norėčiau tęsti pasisakymą savo gimtają kalbą, italų kalbą. Pastarosiomis dienomis diskutuojame apie Europos semestro veiksmingumą, koordinuojant mūsų ekonominės politikas, stabilumo politikas, ekonomikos augimo politiką bei valdyseną, ekonominę valdyseną. 19 metų komisijos vertinimai rodo, jog e, ekonomikos augimas dabar lėtėja. Prieš kurį laiką mums pavyko sukurti 14 milijonų darbo vietoj, kuomet ekonomika augo kiek daugiau. Tad turime siekti, kad e, nepatektume vėl į tokią padėtį kaip prieš 10 metų, kad recesija vėl netaptų tokia. Ir aišku, dar lieka daug socialinio disbalanso mūsų kontinente ir tai kelia nerima. Kai kurie mūsų regionai susiduria su e, dideliais, su dideliu nedarbo lygiu, kai kur jisai yra didesnis nei 10 procentų, kai kur jaunimo nedarbas. Pavyzdžiui, Graikijoje e, yra 42,3 procentai, Ispanijoje 34,1, 32,6 Italijoje. ES 10 procentų jaunimo nestudijuoja ir nedirba. 120 milijonų žmonių gyvena e, patirdami arba e, skurdo arba socialinės atskirties riziką. Naujos technologijos, laisvas judėjimas, laisvas kapitalų judėjimas, e, atviros rinkos didina mūsų konkurencingumą. Tačiau tuo pačiu uh, E, patiriame ir įvairių problemų, todėl kad blogėja darbo sąlygos, e, blogėja aplinkosauginių standartų įgyvendinimas, migracijos srautai, kurios sunku kontroliuoti, bei kitos problemos taip pat kelia papildomų sunkumų. Europa turi būti vieningesnė, demokratiškesnė ir veiksmingesnė. Ir dirbdami kartu mes e, galime pasiekti kad e, su Kinija, Rusija ar Indija bendrautume kaip lygiaverčiai partneriai. Aišku, nepakaks tam tik tai sustiprinti ekonomikos e, augimo. Labai svarbu, kad tuo augimu pasinaudotų visi mūsų piliečiai. Būtent toks turi būti mūsų ekonominis ir e, socialinis rinkos modelis. Ir čia turime nepamiršti savo pagrindinių vertybių turime pasirūpinti, kad būtų gerbiamas žmogaus orumas. Taip pat turime siekti, kad mokslinio tyrimo, inovacijų, švietimo programos, e, infrastruktūrų statyba vyktų sklandžiai ir veiksmingai. Tam e, Europos e, parlamento nuomonė reikia tvirto biudžeto. Mes balsavome, kad būtų padidintas e, socialinis Europos fondas iki 120 milijardų, taip pat pareikalavome, kad 5,5 milijardų eurų būtų e, skirta Invest EU e, fondui. Taip pat yra būtina investuoti į skaitmeninį sektorių. Čia esame numatę investuoti dešimtis milijardų ir aišku, tai turi padėti kuriant e, didžiuosius e, tinklus ir kitus mums esminės svarbos e, dalykus. Tačiau, aišku, investicijų nepakanka, vien tik investicijų. Turime taip pat rūpintis ir vartotojų apsaugą bei apsaugoti piliečius ir mūsų įmonės nuo didžiųjų tarptautinių įmonių dominavimo. Mes e, labai džiaugiamės, kad mums e, pavyko priimti autoriaus teisų direktyvą, kuri mūsų žurnalistams, autoriams, rašytojams, kitiems, e, kuriems užtikrina tinkamas apmokėjimo sąlygas. Mes norime paversti Europą pačią konkuringiausią pasaulio erdvę ir tam mes e, e, pareikalavome, kad e, Europos e, horizonto biudžetas būtų padidintas 50 procentų ir kad dabar jisai būtų 120 milijardų dydžio. Mažos ir vidutinės įmonės yra Europos ekonomikos stuburas. Šis parlamentas pareikalavo, kad e, lėšos, matytos mūsų e, biudžete mažoms ir vidutinėms įmonėms, e, būtų užtikrinamos šiam sektoriui taip pat ir skaitmeniniai Europai bei e, gynybos Europai. Turime taip pat skirti daugiau dėmesio ir energetikos sektoriui, paslaugų sektoriui, skaitmeniniam sektoriui. Mūsų pranešimas dėl vidaus rinkos strategijos, kurį parlamentas priėmė praeitą savaitę, kaip tik tai ir užtikrina E, šitas e, kryptis. Mūsų vidaus rinka turi užtikrinti didesnę fiskalinę har harmonizaciją bei fiskalinį teisingumą. Negalime sutikti su tuo, kad šalia mūsų ar mūsų teritorija būtų mokesčių priebėgų. Mums taip pat būtina užtikrinti bankų sąjungą, mokesčių sąjungą, ekonominę sąjungą ir politinę sąjungą turime siekti didesnės ekonominės ir socialinės konvergencijos. Stabilizavimo, investicijų stabilizavimo e, instrumentas ir pasiūlymas įkurti Europos monetarinį e, fondą reikalauja paramos reformoms, tam, kad galėtume tinkamiau atsilaikyti prieš krizės. Taip pat Mums reikia ekonominės valdysenos, kuri būtų skaidresnė ir demokratiškesnė. Manau, kad Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai gali glaužiai bendradarbiauti sprendimo prieimimo mechanizmo kontekste. Tai yra kaip tik tai mūsų šios parlamentinės savaitės vienas iš tikslų. Dirbdami kartu galime užtikrinti piliečiams labiausiai rūpinimus klausimus, tokius kaip kova su jaunimo nedarbu, kova su nelegalia migracija, e, saugumas, kova su klimato kaita. Parla Parlamentas pakvietė vyriausybių vadovų atstovus dalyvauti diskusijose dėl Europos ateities. Tai yra skaidri ir atvira diskusija Ir ši diskusija įgalino Europos parlamentą sustiprinti kartu su nacionaliniais parlamentais ES demokratiją. E, piliečiai tiesiogiai yra išrinkę Europos parlamentą ir jisai yra labai svarbus e, užtikrinant legitimumą ES. Pastarąjį dešimtmetį e, politinės partijos, kurios prieštarauja Europos integracijos e, procesams, e, užtikrino dvigubai daugiau balsų negu anksčiau. Vis daugiau yra žmonių, kurie nepasitikė Europos Sąjungą. Geografinės e, zonos, kurioje yra daugiausiai nedarbo, yra tos, kur balsuojama dažniausiai prieš Europos Sąjungą turime sustiprinti bendradarbiavimą pirmiausia ekonominės politikos srityje ir e, skatinti e, keitimąsi pažangę praktiką. Esu tikras, kad e, šią savaitę, kai sutinkame su nacionalinių parlamentų atstovais, padirbėjome gerai ir galėsime tokiu būdu savo darbu prisidėti prie demokratinės atsakomybės stiprinimo ir ekonominės valdysenos geresnės bei biudžeto politikos ES. Dėkuoju visiems uždėmesi ir linkiu gero darbo.